Labai ačiū kolegos už diskusiją. Ir dabar periname prie kito punkto. Jau gana smarkiai vėluojame. Dėkoju tiems, kurie kantriai laukia šio punkto. Taigi šeštas punktas. Nuolatinio komiteto vidaus e, saugumo bendradarbiavimo komiteto kozi ataskaita tiems, kas klausosi, pasakysiu, kad taryba e, pateikė ataskaitą pagal sutarties 71 mm, straipsnį ir taip pat pagal tarybos sprendimo, kurio buvo įsteigtas HOSI praėjusių metų gruodį šeštai straipsnį. Ir ataskaitoje siekiama informuoti Europos parlamentą, pateikti HOSI darbo apžvalgą laikotarpiu nuo 2016 metų sausio iki 2017 metų birželio. Taip pat e, čia yra pateikiama ir preliminari informacija apie naująjį politikos ciklą 2018-2021 metais. E, pranešimą šią temą pateiks e, pirmininkaujančiai Bulgarijai atstovaujanti ponė Sitarska. Ar ji yra? Taip. Sveika atvykusi. Taigi, ponė Sitarska atstovauja pirmininkaujančiai Bulgarijai ir taip pat atstovauja ir Kosi komiteto pirmininkui, kuris dėja negali dalyvauti. Taigi, ponė Sitarska, mes šiek tiek vėluojame, dėl to labai atsiprašome. Gal galėtumėte kalbėti glaustai, esu tikras, kad taip ir bus. Taigi, penkios dešimt minučių jums, o po to išklausysime klausimų. Taigi, prašom. Uh, uh, uh. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labadiena kolegos. Bandysiu pasisakyti kiek manoma glaučiau. Juolab, kad e, kozi veiklos e, sritis kasmet yra labai plati. Gerbiami parlamento nariai, gerbiamas ponės ir ponai, šiandieną man didelė garbė informuoti jūs šiandieną kaip kausi paramos grupės pirmininkė ir paties kausi pirmininko pavaduotojai apie nuolatinių e, vidaus saugumo e, komiteto veiklą. Norėčiau sutelkti du dalykus - pagrindinės ataskaitos išvadas bei prioritetus. Jūs gavote ataskaitą, na ir manau, kad visi esate gerai susipažinę su pagrindiniais e, ataskaitos rezultatais ir išvadomis, todėl labai trumpai tik tais apžvelgsiu e, tai, kas numatyta pačia ataskaitoje. Kaip matote iš ataskaitos, Yra nemažai skaičius, klausimų susijusių su vidaus saugumo strategijos įgyvenimu ir tam skirime daug dėmesio kovos darbo kaip, kad, pažiūrėjau, kovas su e, terorizmus, e, taip pat informacijos mainai, saveikumas, kovojant su tarptautinė e, nu, terorizmu, taip pat įgyvenimas e, 14 metais. E, 18-21 metų nuo politinio ciklo parinkimas, taip pat sąskaitų tarp vidaus ir išorės politikos gerinimas. Atnaujintas ES vidaus saugumo strategijos įgyvenimas nuolat buvo aptariamas rengiant ataskaitą. Na ir mes buvome priklausomi tiek nuo komisijos, tiek ir nuo valstybių narių reikėjo gauti informaciją. Be to, kozi pradėtos diskusijos dėl nu, atnaujintos strategijos įgyvenimo procesų ir turinio. Kai dėl kovos su terorizmu, tai jau ir ir toliau kozo procedūrose pagrindinis prietas yra kovos su terorizmu kai kurios priemonės, taip pat reikia prižiūrėti, kaip yra gyvenimas e, praktinės priemonės, kurios yra numatytos 15 e, metų tarybos e, išvadose, o taip pat ir 15 metų gruodžio mėnesio atitinkamose tarybos išvadose taip pat paminėtas kai kurias sritis, kurios turėtų būti traktuomas kaip prioritetinės Europos vidaus saugumo strategijos kontekste. Pirmiausia, informacijos e, mainai, o taip pat e, sienos kontrolės ir saugumo e, sistemų saveikumo gerinimas. E, Taip pat e, Koz atliko savo įdirbį, kas buvo pasirinkimas 16 metų Birželio mėnesio tarybai, vadovų tarybai. Na ir iš tikrųjų buvo daug kalbama apie informacijos mainų gerimą, ypač saugumo ir tavar srityje. Be to, e, šių metų kovo Mėnesio TVR e, taryboje buvo pabrėžta svarba, kuri teikiama Europos informacijos sistemų saveikumui dabartinio teisėkuros laikotarpio kontekste. Taip pat e, buvo kalbama apie dabartinį kelių garių įgyvenimą. Taip pat reikėtų ekspertų lygių aptarti kai kurios kitus klausimus, kaip, at, pavyzdžiui, kaip kad, pavyzdžiui, kovos su E, terorizmo darbo grupėje bei Sisirena darbo grupėje. Taip pat e, buvo pasirinktas e, struktūrinis metodas kovoje su terorizmu. Tai reiškia, buvo parengtas pagrindinis dokumentas, kuris apima pagrindinius su kova su turizmu susijusius veiksmus. Ir tai buvo įtraukta į atnaujintą strategiją. Šiame kontekste, kozai buvo kalbama ir apie tai, kaip stiprinti kovos su terorizmo grėsmių ana, analizę. Taip, paprašyte kalbėtos kalbėti lėčiau. Dėl to, kaip gerinti bendradarbiavimą e, terorizmo grėsmų analizės rytyje, tai kauzai vertina kelis variantus ir tikslas yra E, parengti tokį būsimų grėžčių vertimą, kuris atitiktų ateities poreikius ir jis turėtų būti perduotas sprendimiesiams organams. Pirmiausia, tai yra Europolo ataskaitas, o taip pat ir e, į ateitį nukreiptos grėsmių vertinimas ir analizė. Kartu bus rengimas politinės rekomendacijos ir tai rengs uh, E, kovos su terorizmu darbo grupė, bendradarbiaujant su valstybėms narėmis ir pirmininkaujančia taip pat ES komisijai. Na ir galiausiai tai bus perduota tvirtinti kozį, kai dėl Europos politinio ciklo, tai 16 metų e, metai ir pirmas, pirmoji 17 metų pusė buvo iššūkis. E, nes tai yra susijęs su 14-17 politinių metų, politinių ciklo gyvenimo, taip pat reikia pasiruošti 18-21 metų politinių ciklui. Na ir kos ir toliau rūpinasi Europos politinio ciklo procesų valdymu, kuomet tas, kas šešis mėnesius e, atlieka 16-14 e, metų E, politikos ciklo ataskaitų vertinimą, taip pat e, įvertiname Europolo ataskaitos išvadas, na ir atitinkamai kos rengia rekomendacijas tam, kad būtų konsoliduotas ir sudarintas atitinkamas įdirbis. Na, o bet to politinio ciklo kontekste reikia atskrišvelgti dar ir iš tai, ką tai yra jungtinių veiksmų uh, dienų rezultatai. Taigi, iš tikrųjų, būtų daug pastangų tam, kad būtų suderintos tos jungtinės veiksmų dienos, kurias vykdo valstybės narės, koordinuojantis su Europolu. Norėčiau pateikti sėkmės pavyzdžių. Pirmiausia, tai 17 metų birželio mėnesį Global Airport veiksmų diena. Na ir tikslas yra kovoti su sukčiavimu internete, kai yra įsigijami e, lėktuvų bilietai panaudojant suklastotus dokumentus. Iš viso e, tą dieną buvo sulaikyti 153 įtarimieji, jiems nebuvo leista įsėsti lėktuvą, 312 e, įtartinų sandorių buvo nustatyta, bet to buvo nustatyta daugybė sąsajų su kitais nusikaltimais. Bet to Koza kasmet rengia strateginės gairias tokių bendrų jungtinių veiksmų dienų rengimui. Bet to nuolat gauname informacijos iš Europolo apie tai, kokia yra padėtis rengiant ir gyvendinant jungtinės veiksmų dienas. 16 metais Kozi priima sprendimą dėl bendrų veiksmų dienų kas pagerino tokių 17 metų bendrų veiksmų dienos rezultatus. Be to, kozi tenka svarbus vaidmuo teikiant strateginės e, gairias dėl finansavimo, konkrečiai dėl sprendimo liečiančio e, asignuotų lėšų paskirstimo įgyvendinant prioritetus. Na, iš ataskaitos žinote, jog Tais metais buvo atliktas nepriklausomos šalies įvertinimas, na ir rezultatai buvo panaudoti rengiant naują politinį ciklą, kuris bus skirtas 18-21 metų naujam programavimo laikotarpiui. Taip pat e, buvo nustatyti. Jau pradėtas 17 e, metais kovo mėnesį procesas, kurio tikslas yra nusistatyti prioritetus 18-21 metų laikotarpiai, pavyzdžiui, SOKTA kontekste. Europolas yra patiktas pasiūlymu. Na ir konkrečiai atsižvelgiant ir kitus strateginius dokumentus ir vertinius, kozi priėmė sprendimus dėl dešimt prioritetų per kitą laikotarpį, kaip ir nusikaltimai, narkotikų benimas, neteisėta migracija, organizuoti turtų nusikaltimai, kova žmonių kontrabanda, e, ko, š, reketas, ginklų neteisėtas gabenimas, fina, dokumentų klastojimas ir nusikalstama veikla. Na ir vadovai patvirtino išvadas 18-21 metų politiniam ciklui ir atitinkamui uh, e, mams prioritetams. Na ir per šį laikotarpį Kozi taip pat uh, priėmė suderinti sprendimus dėl e, naujo politinio ciklo atspirties taškų. Na ir jie apima pagrindinius žingsnius ir kitas svarbės priemonės, pavyzdžiui, impact, e, operaciniai veiksmų planai, jungtiniai veiksmų planai, kurie turbūt įgyvendinti. Jeigu jis domina, galiu pateikti informaciją ir apie kitus mūsų veiklos barus. Tiesiog uh, per 18 mėnesių kozi, be kita ko skiria dėmesio e, sąsam tarp išorės vidaus dimensijos. Na ir tai yra svarbu siekiant užtikrinti saugumą ES viduje. Ar man tęsti, pana pirmininkė? Ne, tikras nesako pirmininkas. Na, esu parengusi labai visapusišką prezentaciją, 15 minučių, bet mielai atsakysiu visas klausimus. Taip sako pirmininkas, buvo labai įdomus pristatymas. Bet kaip matote, artėja Velykos. E, ponas Lopis Agvila. Jūs prašote žodžio, prašau. Ties, norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote. Taip, Na, e, nuolat kalbam apie tai, kaip įtraukti e, migraciją į saugumo strategiją. Ir jei taip nutiks, tai reikš, kad tie, kurie bando e, iš nevilties atvykti Europos Sąjungą ir tie, kurie bando jiems padėti, bus laikomi nusikalteliais. Tai reiškia taip pat, kad būt, bus numatytas baudžiamasis persiekimas e, pagalbininkams, kurie padeda migrantams, kurie bando išgelbėti migrantus atviroje jūroje, nes būtent dėja daugelį atvejų taip ir nutinka. Yra nemažai iškelta e, baudžiamųjų bylų ispanams, graikių ir kitur, būtent todėl, kad jie teikia humanitarinę pagalbą migrantams. O taip nutiko dėl to, kad saugumo strategija buvo suplakta viena krūva su migracijos problemomis, skaitant ir humanitarinius klausimus. Taigi norėčiau, kad pakomentuotumėte šiuos aspektus. Dėkuoju. Ponas, jeigu ponas Lopes Agila nebūtų iškėlę šio klausimo, aš būčiau uždavęs tą patį klausimą dėl. Dėl E, e, kaip dėl prioritetų e, kovos nusikalstamumo srityje 18-21 metų laikotarpį ir kaip, yra, kaip tiesiasi tai su migracija ir humanitariniais klausimais. Taigi, dėkoju ponui Agilo Lopis už klausimą, taigi kaip atsakysite jį, nes iš tikrųjų kaip Libė komitetas esame susirūpinę dėl situacijos. Pone Kijangi, prašau. Dėkoju, Klodai. Labai trumpai. Dabar nelabai supratau. Ar duomenų apsauga priskirtina visai tai pristatytai veiklai? Ir jeigu taip, tai norėčiau paprašyti jūsų nuomonės dėl Cambridge Analyticals, nes tai liečia mus visus ir tai liečia ir mūsų demokratiją, tai pakenkia mūsų privačiai sferai. Taigi, kokių priemonių numatyta imtis, kokios įmanomos prieš prisinės priemonės, ponė Sitarska? Paprašysiu trumpai atsakyti šios klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. dėl e, net, kovos neteisėta migracija kaip prioriteto ir jo apimčių. Da, e, yra prašymas suteikti žodžių, panė Spinelį. Dar norėčiau papildyti savo klausimą dėl neteisėtos migracijos. E, Tai yra tų neteisėtų migrantų, kurie prilyginami nusikaltėliams, sukčiams, e, teroristams. Tai mane labai neramina. Nes pabėgėlis, pabėgęs iš karo zonas, prieglapšio prašytojas pagal apibriežtį yra laikytinas neteisėtų migrantų. Ir čia aš išvelgiu problemų dėl apibriešties. O dėl mano antrojo klausimo, tai ponė, kita ponė jau iškėlė klausimą dėl duomenų apsaugos ir tikiuosi labai tikslių atsakymą įmanoma. Kaip atsižvelgti duomenų apsaugos aspektus, užtikrinant saveikumą? ir ar tikrai laikomasi visais požiūriais duomenų apsaugos reglamento reikalavimo. Taigi paprašysiu atsakyti tiek e, į klausimus dėl Cambridge Analyticals, tiek ir dėl migracijos ir neteisinės migracijos dėkoju. Dėl uh, operacinių planų apimties ir sąsai su neteisėta migracija, tai iš esmės E, tikslas yra kovoti su migrantų kontrabandos tinklais. Na ir tikrai reikia visapusiško metodo, kuris leistų kovoti su tokiu nusikalstimu ES lygiu. Per pastaruosius keletą metų matėme daug tokio nusika, tokių nusikaltimų pavyzdžių ir manome, kad reikėtų konsoliduoti savo pastangas kovojant su šiuo fenomenu. Mes kalbame šiuo atveju apie nusikaltėlių tinklus, kurie kontrabandą gabena um, migrantus ir tai pažeidžia taisyklės. Taigi labai svarbu spręsti šios klausimus per pastaruosius keletą metų Kozė ir kitos agentūros labai uh, ryštingai ieškojo atsakymų iš šios iššūkius. Taigi tikrai nematau, kad čia gali atsirasti kažkokių nesusipratimų, nes neteisėta migrantų e, kontrabanda yra nusikaltimas, e, jis gali būti labai pavojingas ir tai tikrai pažeidžia teisės. O dėl tai, neteisėtos migracijos ir humanitarinės pagalbos sudubliavimo. Tai e, e, koz mes vadovavomės tarp šakinių metodų, operacinių lygių Europolas ir dviejų skirtingų operacinių planų vykdytai keičiasi informacija ir tai yra daroma koordinuotai. E, na, ir taip, ypač vykdant bendras, bendrų veiksmų dienas, jeigu yra kažkokios informacijos ar e, ženklų, kad yra konkretus atvejis, e, kai siejasi neteisėta migracija ir neteisėta migratų e, kontrabanda, tai tikrai tam skirime dėmesio dėl Cambridge Analytics. Taigi čia yra tikrai sumaišties, nes viena iš vartotojų savoka buvo neteisėta migracija. Tai Pana Spinelė, ponas e, Agila Lopės e, apie tai kalbėjo ir aš čia išvelgiu sumaišti nesusipratimą. Todėl prašau atsižvelgti, kad mums, kaip Libė komitetui, akivaizdu, kad čia yra problema. Na, ne, pabėgėlių kontrabanda ne problema, nes tai tikrai yra nusikaltimas, tačiau neteisėta migracija tikrai neprilyginta na, nusikaltimui. Taigi reikėtų peržiūrėti apibrieštis ir terminiją. Nes e, manau, kad tai labai siejasi ir su 1821 metų kovos su nusikaltimumu e, prioritetais. O dabar paprašyčiau pakomentuoti klausimą dėl Cambridge Analyticals. Noriu patikslinti iš savo pusės. Pavadinimas yra uh, kova su pagalba neteisėtai migracijai. Taigi šiuo atveju esame nusitaikę į kontrabandininkų tinklus. Tai yra tuos, kurie uh, uh, ima pinigus iš migrantų ir uh, sudaro jiems galimybės labai pavojingai keliauti skirtingais maršrutais. Taigi mes taikome koordinuotą metodą, kovodami su šiuo fenomenu. Uh, Tai čia turiu galvoje tiek e, migrantų išnaudotus, tiek ir kontrabandininkus. O dėl domenų apsaugos? Tai nėra kažkoks atskiras kozi darbo elementas, tai yra veikiau horizontalus klausimas e, ir bet kurioje mūsų darbos rytyje vadovaujamės šiuo metodu. O kai dėl informacijos surinkimo, taigi ES lygio e, egzistuoja atitinkama e, tvarka, taisyklės visai neseniai patvirtinta policijos bendradarbiavimo direktyva. Ir mūsų diskusijos skirime daug dėmesio šiems klausimams. Yra keletas e, tarybos išvadų rinkinių, kur labai aiškiai pabrėžiama duomenų apsaugos svarba. Taigi noriu patikinti, kad šis rytė ne vien tik tais um, laikomasi domenų apsaugos reikalavimų, bet netgi priešingai tai yra vienas iš pagrindinių mūsų uh, darbo principų. O kai dėl Cambridge Analyticals, tai, tai nebuvo aptarta kauzi. Uh, Paprastai kozi uh, orientuojasi į praktinę, operacinę pusę. Na, orientuomės į strateginį uh, konkrečių praktinių veiksmų koordinavimą. Taigi, čia kol kas dar negalima kalbėti apie praktinius veiksmus, bet jei čia manau, kad tai yra veikiau nacionalinė prerogatyva ir pre... nacionaliniams institucijams reikia, tenka atsakomybė, o mes kauzi e, esame atsakingi tik tais apie mūsų vykdomos veiklos praktinius, operacinius aspektus. Uh, Dėkoju, nebejoju, kad e, turėsime galimybės aptarti ir Cambridge Analyticals. Ir, aišku, kalbėsime ir apie gyvenimo vykdymo aspektus. Dėkoju ponė Sitarska ir jūsų komandai, Bulgarijos pirmininkaujančios šalies komandai, už tai, kad radote laiko atvykti pas mus. Kita darbo tvarkės mm, punktą turime atidėti, yra 17.45. Tai bendros diskusijos su biudžeto kontrolės komitetu, dėl komiteto delegacijos į Slovakiją. Kaip? Perėti kitą pusę, salės 6Q2. Taigi jūs, jeigu kolegas domina, nuo 17.45 vyks atitinkamos diskusijos e, salė 6Q2.